Pan Przewodniczący! Dziękuję. Good afternoon. Before opening Labadiena. Prieš pradant diskusiją po pietų noriu širdingai pasveikinti komisarą Barnie ir noriu pasveikinti pasiekus puikų rezultatą praėjusią savaitę Bukarešte. tapus e, Europos liaudės partijos e, vicepirmininku. Sveikinu. E, pradėsiu, toliau kalbėsiu lenkų kalbą. Tęsame diskusiją dėl finansinių priemonių rinkos direktyvos. Pono Ferbero pranešimas dėl finansinių priemonių rinkos direktyvos. Ir taip pat e, kitas jo pranešimas dėl finansinių priemonių rinkos ir direktyvos, atitinkamos direktyvos keitimas. Dėl reguliuojamų rinkų, centrinių sandorių šalių ir sandorių rinkų. Taigi žodis ponui Ferberiui e, pristatyti pranešimus keturias minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, mėly kolegos. Manau, kad šiandieninės diskusijos reiškia, kad mes įsiskverbėme į pačią finansinių klausimų esmę. Mes kalbame apie finansinių priemonių rinkų reglamentavimą, o ne apie atskirų finansinių priemonių reglamentavimą praėjusiais metais iš tiesų mūsų darbas komitete nebuvo labai paprastas, įvyko atitinkamos konsultacijos su įvairiomis suinteresuotomis šalimis ir remdamiesi tomis konsultacijomis ir įvairiais darbo dokumentais mes parengėme rezultatą. Dėl to dokumento balsuosime šiandien ir rytoj plenarnėje sesijoje. Pirmasis punktas - rinkos struktūra. Reikia pabrėžti, kad, kad per pastaruosius metus finansų rinkų sektoriuje įvyko kai kurių dalykų, tačiau mūsų parlamento e, interesas būtų, kad visi sandoriai, kurie vyksta rinkos ir atskirose valstybėse narėse, paklūstų MIFID taisyklėms. Ir jeigu yra prekiaujama neturtų pagristomis akcijomis arba kai iš vis draudžiamas, e, pre, draudžiama prekyba, tai tuomet taip pat turi galėti, galioti tos pačios e, taisyklės. E, manau, kad mums e, e pavyko pasiekti pažangos, nes visi su nebiržos išvesnėmis finansinėmis priemonėmis e, susiję atvejai yra taip pat reglamentojami pagal MIFID. Tai, taip pat labai svarbu, kad būtų aiškios taisyklės. E, tokia, tokioje sudėtingoje, tokiame sudėtingame finansų rinkų e, segmente, kur yra labai daug e, manipulacijų, kad būtų galima, kad būtų kad e, būtų galima tikrinti algoritmus, kalbant apie algoritminę priekybą, kad galiotų atitinkami terminai, kad būtų nustatyta žemiausia įmanoma kaina sparčiosios priekybos atvejais. Toliau kitas svarbus aspektas yra e, prekių rinkos ir ma, čia turėtume e, apriboti kiek įmanoma spekulaciją, kad nebūtų taip, kad, trečia, kad, kad tre, trečiame ir ketvirtame, ketvi, trečio ir ketvirto pasaulio šalyse gyvenantys žmonės nebegalės sauliaisti nusipirkti e, maisto produktų. Mes turime sustabdyti e, spekulaciją, bet ne užkirsti kelio rinkų veikimui. Taigi to ir bandome siektis. Ir taip pat e, norime, kad e, tiem tiekėjam, kurie įrodys, kad jų e, produktas yra labai reikalingas, kad jie galėtų veikti pagal atitinkamas taisyklės. Toliau kitas svarbus dalykas yra indėlių apsauga. E, mes E, mes jau ėmėmės e, svarbių žingsnių, kad būtų apsaugoti ir vartotojai, ir investuotojai, e, kad ne kiekvienas taupytojas turėtų prieigą prie visų sudėtingiausių dokumentų. Mes e, kalbame apie atitinkamas produktų grupės, taip pat atitinkamą prievolę konsultuoti, e, e, teikti informaciją. Turime užtikrinti subsidiarumo principo veikimą, kad valstybės narės pagal savo šalyje egzistuojančias struktūras galėtų pritaikyti harmonizacijos atitinkamas e, priemonės. Mano laikas jau baigėsi, o tema yra labai sudėtinga. Labai gaila, kad man suteikėte laiko tik keturias minutės, taigi baigdamas norėčiau pasakyti, kad norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie padėjo man renkti šios pranešimus. Norėčiau padėkoti komisijai už jos konstruktyvų vaidmenį ir tikiuosi, kad rytoj po balsavimo plenarinėje sesijoje mes turėsime aiškiai iškristalizuotą poziciją ir gal, turėsime savo stipres darybinės pozicijas su, darybose su taryba ir greitai baigsime diskusijas dėl šio dokumento. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar E, Europos komisijos vardu pasisakys komisaras ponas Barnie. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, gerbimi kolegos. Bukarešte, kaip ir kitose sostinėse, praeitą savaitę vyko įvairios diskusijos. Mes kalbame apie labai svarbų klausimą, tai yra kertinis e, visos sistemos akmuo ir ponas Ferber apie tai kalbėjo, žinote apie e, rengiamus reglamentus. Pažiūrėkite, yra 29 tekstai. Ir Sharon Bold vadovaujama ekonominių reikalų komitetas dirba gan sparčiai ir aš visam komitetui už tai dėkoju. Šis dokumentas yra iš tikrųjų yra, yra kertinis finansų rinkų e, reglamentavimo akmuo. Mes iš tikrųjų norime, kad bankų sektoriuje būtų taikomas tik tai sąžiningos e, paslaugos. Norime taip pat skaidrumo, daugiau atsakomybės daugiau saugumo taip pat. Norime, kad ir indėlininkai, ir investuotojai būtų geriau apsaugoti ir kad nebūtų palikta jokios vieto, vietos e, teisinėms spragoms. Ir aš dėkoju nuširdžiai už darbą Markus Ferbe, Ferberiui, nes e, jis e, stengiasi taip pat kuo sparčiau dirbti ir pradėti diskusijas trilogę. Jūs parengėte pranešimą, pranešės Markus Ferber, ir šis pranešimas konsoliduoja mūsų pasiūlymus. Pirmiausia, dėl rinkų struktūros. Europos komisija, kaip ir Europos parlamentas, turi vieną tikslą. Mes norime, kad visos darybos, daugia šalės ar dvi šalės, vyktų skaidriai. Europos parlamentas e, nurodė rinkų apibrėžimą, tokių rinkų, kurios būtų pagrystos ne e, biržinės e, priekybos e, popieriais. Ir aš manau, kad visus šios klausimus reikia svarstyti labai labai atsargiai. Turime įvertinti visų pakeitimų galimą poveikį ir tai vyks, e, jei darybos, daugiašalis darybos vyks tik tai dėl e, biržinių popierių, tai reiškia, kad mes atsisakysime reformuoti dabartinę padėtį. O būtent dėl e, dabartinės priež, priež, situacijos investuotojai gali, gali piknaudžiauti dabartinę situaciją. Organizuotos prekybos sistema. Mes norime paskatinti operacijas ir tokias operacijas, kurios vyktų uh, skaidroje aplinkoje. Organizuotos prekybos sistema yra tai uh, yra labai labai svarbi ir mes turime uh, tą patį tikslą. Mes norime, kad taisyklės dėl uh, dėl sparčiosios priekybos e, būtų aiškios ir kartu reikia įvertinti ir sisteminę riziką, su kuria susidurime rinkose. Bankų sektoriuje mes ketiname prižiūrėti griežčiau esamą riziką. Ir būtent todėl komisija siūlo labai konkrečias taisyklės, pagal kurias bus aiškiai pabrėžta visų veikėjų atsakomybė. Taip pat bus, aišku, nurodyta, kokios kompetingos institucijos ir kaip turėtų išduoti leidimus ir kaip turėtų vykdyti rinkų priežiūrą. Aš nuoširdžiai dėkoju Markusui Ferberiui už tai, kad jis e, viską E, aiškiai išdėstė savo pranešime, galiu Jums pasakyti, kad komisija ir toliau aktyviai dalyvaus šiuose diskusijose, kurios vyksta ES ir tarptautinėse organizacijose, tam, kad mes galėtume užtikrinti, jog šis e, dokumentas pasiektų mūsų bendrą tikslą. Išvestinių popierių e, rinkos. Šios rinkos yra išskirtinės, kadangi jos yra susijusi su kasdieniu mūsų gyventojų gyvenimu ir žinome, kad kai kuriuose šalise išvestinių popierių susijusių su žaliavomis e, sektorius yra labai labai svarbus ir spekulacijos šiame sektoriuje gali, gali uh, sukelti kai kurių produktų, esminių produktų stoką. Ir todėl aš raginčiau jūs visus aiškiai viską apibriežti, kartu nepribuojant galimybių plėtoti verslą šiame sektoriuje. Ketvirtas e, e, klausimas. Trečiųjų šalių subjektų teikiamos paslaugos. Mes tikimės, kad Europos parlamentas galės paremti mūsų pasiūlymus e, šiuo klausimu ir mes manome, kad tam, kad galima būtų užtikrinti tarptautinių subjektų reglamentavimą, reikėtų pasirūpinti tinkamomis ar, arbitražo taisyklėmis. Ir finansinio stabilumo valdyboje ir G20, uh, didžiame 20 tokie reikėtų taip pat siekti sutarimo šio klausimu. Ir labai trumpai, ponios ir ponai. Yra dar keli klausimai, kuriais mes turėtume elgtis labai budriai, rengdami teisės aktus. Skaidrumas prieš sudarant sandorį. Negalime leisti, kad kai kuriems operatoriams būtų leista veikti neskaidriai. Turime užtikrinti skaidrumą visais lygmenimis, kad ir kokia būtų naudojama technologija ir kad apie kokį investuotojų kalbėtume, ar tai būtų mažmeninis investuotojas ar didmeninis investuotojas. Dar labai svarbis rytis yra investuotojų apsauga. Mes norėtume tobulinti e, investavimo sąlygas, užtikrindami visų susijusių šalių interesus. Ir todėl, kalbėdamas apie informacijos, apie sandorių paskleidimo taisyklių, šiuo metu neužtikrina pakankamo skaidrumo ir pakankamo investuotojų e, ir finansinių subjektų nešališkumo. Aš manau, kad mūsų pasiūlymai įtvirtins didesnį e, teisinį saugumą ir tik tai taip mes galėsime sukurti aiškę ir skaidrę investavimo aplinką. Turime labai atsargiai renkti taisyklės skirtas e, priemonėms, kurios e, nėra labai, kurie yra labai sudėtingos. Ir paskutinis dalykas - neribota prieiga. Aš manau, kad mums reikia konkurencijos užrinkinėje veikloje. Mes nenorime, kad rizikos koncentracija būtų pernelyg didelė ir nenorime, kad kiltų monopolių rizika. Taigi, uh, ponia Verberė Gerbėjai ponios ir ponai, mes ketinam toliau su jumis bendradarbiauti ir mano darbuotojai taip pat e, su jumis nuolatos palaikės kontaktą tam, kad mes galėtume parengti e, tikrai gerą, kokybišką e, dokumentą. Ir mes visi kartu, nebijoju, suradome tinkamą pusiausvyrą. Ir bendromis pastangomis galėsime pasiekti užsibriežtą tikslą. Energiją Ačiū dabar mokslinio tyrimų pramonės ir energetikos komiteto vartų Holger Kramer. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano vaidmuo, kalbant apie finansų rinkų reguliavimą, yra labai kuklus. Aš kalbu tik apie pramonės, su pramonės susijusius klausimus, nes atstovauju pramonės komitetą. E, kalbant apie finansinių rinkų reglamentavimą, yra labai daug tokio akcionizmo, kažkokios e, nepagristos veiklos ir dažnai e, galbūt apibrieščių e, klausimas e, realiai ekonomikai smulkioms įmonėms, pavyzdžiui, žemės ūkio įmonėms reikštų, kad jos būtų traktuojamos lygiai taip pat kaip bankai, jeigu e, jos už, sudaro sandorius per finansinės rinkas su savo partneriais. Manau, kad e, tai, turėtų, tai, tai galėtų būti didžiulė žala e, toms mažoms įmonėms. Mes iš tiesų neto siekiame per finansinių e, rinkų reglamentavimą. Manau, kad mes turime padaryti viską, kad E, užtikrintume galimybę mažoms įmonėms veikiant ir dažniausiai jų sandoriai sudaromi e, ne tam, kad jos spekuliuotų, o, o tai yra realūs sandoriai. Todėl pramonės komitetas, savo, išreikšdamas savo nuomonę dėl šio teisės akto, pasisakė labai aiškiai ir e, aš džiaugiuosi, kad galutinėme pranešimo variante e, pavyko atspindėti šiuos man rūpimus klausimus ir e, todėl pranešėjas tikrai puikiai padirbėjo, dėkoju jam už tai. Šmitai. Dėkoju. Toliau atstovai, kurie kalbės frakcijų vardu. Visų pirma, EPP frakcijos vardu kalbės ponas Tolojan. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Markus Ferberį, parengusi šiuos abu du pranešimus, kuriuos šiandien aptarinėjame. Pranešėjas tikrai puikiai padirbėjo ir dėl to tie, pra, tuos pranešimus palaiko e, visi ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto nariai, todėl aš tikiuosi, kad ir plenarinėje sesijoje didžiaja balsų dauguma bus patikrinti, patvirtinti šie abu pranešimai, nes man atrodo, kad abu šie pasiūlymai dėl geresnio rinkų reglamentavimo bando užpildyti spragas visose įmanomose vietose, kur prekiaujama e, labai sudėtingais vertybiniais popieriais, išvestiniais vertybiniais popieriais. Mano šalyje, Rumunijoje, neseniai buvo, įvyko toksai skandalas. E, jis buvo susi, susijęs būtent su tokiais sandoriais, e, kurie buvo sudaromi dėl finansinių priemonių rinkose, kurios ne, neveikė skaidriai, kurių nekontroliavo finansų priežiūros atitinkamos institucijos. Dėl to buvo pakengta investicijams, investi, investuojant investuotojams ir Rumunijos birža labai nukentėjo, jos reputacija labai nukentėjo būtent dėl to, kad tie sandoriai nebuvo stebimi, nebuvo kontroliuojami ir jais buvo prekiaujama Rumunijos biržoje kontrolės institucijos neturėjo jokių galimybių veikti, netgi nebuvo galima kreiptis į teismą, nors e, buvo pakengta investuotojams. Todėl aš e, labai palaikau šiuos abu pranešimus. Aš e, norėčiau pasirūpinti tuo, kad ir nebiržinė prekyba būtų reglamentuojama, kad būtų reglamentuojamos reglamentojami įvairūs prekybos atvejais įvairiomis finansinėmis priemonėmis, kad viską apimtumėm šiais pranešimais. Dėkoju, ponė Stolojan. Ar jūs atsakytumėte pono Martin klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Prašau, ponė Martin. Dėkoju, ponė e, kolega. Girdėjau, e, su susidomėjimu klausiau tai, ką jūs pasakėte, bet noriu užduoti klausimą, kodėl jūsų frakcija, nors pranešėjas visai kitai pasakė, e, pradžioje pritarėte kompromisui, e, o nepasirūpinote dėl to, kad kaštai būtų e, perduoti galutiniam vartotojui. Manau, kad jūs čia padarėte meškos paslaugą. Kaip galėjote didžiąją balsų daugumą pritarti tokiam kompromisui? So Noriu patikslinti, ar teisingai supratau jūsų klausimą. Man atrodo, kad čia geras yra pasiūlymas patvirtinti reglamentą. Pasiūlymą komisija pateikė gerą ir aš siūlau pritarti šiam pasiūlymui parlamente. Labai ačiū. Toliau socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponas Gebelsas. Pone pirmininkė, mes dėkojame pranešėjai už surastą kompromisą. Pirmiausia, mums reikėjo daugiau skaidrumo ir galimybės e, įsitraukti. Tai šį galimybę turi turėti nacionaliniai ir europiniai reguliuotojai tam, kad galima būtų užkirstas kelias piknaudžiavimams. Be abejo, vartotojai bus geriau apsaugoti pagrindinis žodis yra visiškas skaidrumas dėl komisinių ir visų kitų mokesčių ir įkainių. Valstybės narės galės net, netgi uždrausti kai kurias e, retrosesijas. Ir komisija turės stebėti, kaip viskas bus taikoma ir atitinkamai turės siūlyti galimas sistemos korekcijas. Mums reikia užtikrinti realias kliūtis, kurios netru, ne, už, ne, neleistų niekam piknaudžiauti e, žaliavomis ir e, žemės ūkio produktais, produktų rinkomis. Ir tai yra būtina, labai svarbus elementas. Tai yra tai yra vadinamasis tracing route, kai naudojamas yra keliais kompiuteriais ir per kelias sekundės dalis yra keičiami pavedimai. Pone komisarė, sparčioji prekyba nepadidina likvidumo rinkoje. 85 procentai viso, viso operacijų yra atliekama per kelias sekundės. Ir žinome, kad, kad kitai priekybai tenka tik tai e, maždaug 25 procentai ir tai yra visiškai neįsivaizduojama. Turime in, skatinti ilgalaikės investicijas. Finansų rinkos yra reikalingos ir jos turėtų tarnauti mūsų ūkio naudai. Bardzo. Labai ačiū. Alde frakcijos vardu ponas Ole Šmitas, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. E, taip pat norėčiau padėkoti Markui Ferberiui už šiuos abu pranešimus. Tai buvo labai techniška tema ir pranešėjų tikrai pavyko surasti gerą kompromisą. E, svarbiausia būtų susigražinti E, pasitikėjimą, kuris buvo prarastas per e, finansų krizę. Sparčioji priekyba ne visus e, tenkina, ne visiems patinka šita koncepcija. Reikia numatyti kažkokį stabdymo mechanizmą, kai būtų galima sustabdyti nekontroliuojamų biržų veikimą. Mums taip pat reikia reglamentuoti prekybą obligacijomis. E, ta prekyba obligacijomis turėtų vykti atitinkamomis sąlygomis. E, mes turėtume e, sugriežtinti taisyklės tokios prekybos. Aš visuomet manau, kad didesnis pasirinkimas reiškia didesnę konkurenciją ir geriau veikiančias rinkas. Pone pirmininkė, vienas iš sudėtingiausių klausimų šioje temoje buvo buvo atitinkamų finansinių priemonių draudimai ir mums kaip liberalams tai e, mūsų tai, to neten, tai netenkina. E, Tai reiškia, kad e, tuomet mes turime nagrinėti visą problemą iš esmės. Yra tokių valstybių narių, e, kaip e, pavyzdžiui Niderlandai, kurie nori apskritai griežčiau kontroliuoti visą sistemą. Taip pat galbūt gali atsitikti taip, kad nebebus teikiamos nemokamos konsultacijos. Taigi visa tai turės pasiekmių, o mes norėtume pasitarnauti visiems e, piliečiams. Todėl turime žiūrėti, kad situacija nepablogėtų. Skaidrumas ir atvirumas yra labai e, geras dalykas, todėl mes turime užtikrinti, kad e, būtų, būtų užtikrinta visų įmanomų produktų ir vartotojų apsauga. Labai ačiū žaliųjų vardu. Svenas Gygoldas, dvi minutės. Gerbiami kolegos, visų pirma, norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. E, pagrindinėse komisijos pasiūlymo vietose, o tas komisijos pasiūlymas jau buvo žingsnis, didžiulis žingsnis į priekį, mums pavyko jį dar labiau pasiū, patobulinti. Mes siekiame didžia, didesnio skaidrumo rinkose, ypač priekyboje išvestiniais finansiniais iš, išvesnėmis finansinėmis priemonėmis ir kalbant apie sparčiąją priekybą. Mūsų kompromisas eina žymiai toliau ir yra žymiai griežtesnis negu pirminis komisijos pasiūlymas ir todėl e, visas parlamentas jį galėtų palaikyti. E, ir e, galbūt yra klausimų, kurie yra kritikuojami, kurie sulaukia e, susidomėjimo visuomenėje. Tai rodo, kad šis klausimas yra aktualus. Pavyzdžiui, e, spekulacija maisto produktais. E, iš tiesų dabar mūsų pozicijos yra e, žymiai stipresnės negu komisijos pasiūlyme ir mums reikia dar kitų pakeitimų, kad užpildytumėme e, spragas ir e, balsuodami plenarinėje plenarinėme posėdėje mes žengsime svarbų žingsnį ir manau, kad bus galima toliau sėkmingai tęsti dėrybas. E, šiame pranešime yra ir tam tikrų silpnųjų vietų, jos yra susijusios su vartotojų apsauga. Yra galimybė uždrausti e, prekybą tam tikrais produktais, tai yra pažanga, tačiau e, kol kas nėra jokių pokyčių susijusių su konsultacija su pelninga konsultacija. Tokiu būdu mes negalime apsaugoti. E, vartotojų nuo tam tikrų e, produktų. Būtent Vokietijoje ir kitose valstybėse narėse dauguma paprastų piliečių parado, prarado labai daug e, savo lėšų e, per būtent e, investicijas į tokius nepatikimus finansinius produktus. Taigi manau, kad pagrindinis principas turėtų būti e, draudimas tokių į pelno orientuotų konsultacijų ir čia tik subsidiarumo principo nepakanka. Ačiū EKR frakcijos vardu vardu, ponė Svinburn. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešė ir kolegoms už e, nuveiktą darbą, tačiau vienas svarbiausių dalykų MIFID srityje yra skaidrumo e, išplėtimas ne akcijų biržai. E, sunkaus augimo metais esu patenkina, kad visos frakcijos kartu paremė tekstą, kuris palengvina investicijas e, įmonių obligacijų ir vyriausybių obligacijų rinkose. Kadangi bankams taikomi griežti kapitalo reikalavimai, e, reikia kitur ieškoti finansavimo. Obligacijų rinka yra puikiai tam vieta, tačiau rinkos struktūra ir struktūra turi paremti naujus reikalavimus ir skaidrumo reikalavimai turi paskatinti investicijas. Manau, kad parlamento tekstas tai ir pasiekė ir reikia dar e, atitinkamai paveikti tarybos diskusijas. Gaila, kad kol kas nesustarėme politiškai, kad būtų galima garantuota kuo didesnį investuotojų, kuo didesnę investuotojų apsaugą. Ir e, nors e, valstybės narės galės uždrausti kondisinius, gaila, kad ginami banko, bankų verslo modeliai, pirmininkas nutraukė, prašo kalbėti lėčiau. Mano valstybė narė ir Niderlandai jau pasistumė priekį gyvendinami visišką draudimą ir aš tikiuosi, kad kitos valstybės narės prie jų prisijungs. Bendras nesusipratimas yra tai, kad MIFID yra skirtas sparčiai priekybai ir spekulacijai maisto produktais, tačiau mes daug laiko aptarnėjame ir investuotojų apsaugą ir G20 įsipareigojimus. Įtraukėme reikalavimus dėl uh, minimalių uh, reikalavimų, algoritminių, algoritminės prekybos bandymų ir kitų dalykų, kurie netrukdo naujovėms, tačiau e, yra numatom e, apsaugas, kad, galėtų, kad galima būtų sustiprinti investuotojų pasitikėjimą. Tikiuosi, kad kitos frakcijos mane parems balsuojant, e, kad būtų visi verslo laikrodžiai pagal vieną standartą E, naudojami, kad e, reguliuotojai ir rinkos e, dalyviai dirbtų pagal vieną modelį. Taip atsirastų pozityvi aplinka visiems investuotojams ir bendrovėms, kuriuoms reikia ieškoti finansavimo rinkoje. Labai ačiū. Toliau GUE NGL frakcijos vardu Jurgenas Klūtė. Pusantros minutės. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Ypač norėčiau padėkoti Markus Ferberiui, man atrodo, kad tai tikrai buvo puikus, labai sąžiningas ir atviras bendradarbiavimas, o tai beje, būna, tai, tai beje būna ne visada, taigi aš tikrai labai įvertinau jūsų e, pas, pastangas. Taip pat norėčiau padėkoti visoms nevyriausybinėms organizacijoms, nes ypač kalbant apie spekulacijas maisto produktais, nevyriausybinės organizacijos e, išsakė čia savo griežtą nuomonę e, ir pranešėjas iš tiesų ją atsižvelgia, o tai taip pat nėra savaime suprantamas dalykas. Manau, kad tikrai tikrai labai, buvo labai gerai įsiklausyti į nevyriausybinės organizacijas, nes e, galbūt tokiu būdu e, mes tokį sudėtingą klausimą atvėrėme bent daliai e, piliečių. Ir tikiuosi, kad juos šis tas pasieks iš šių parlamento rūmų. Norėčiau pritarti Svenui, tai yra tikrai e, puikus žingsnis, teigiamas žingsnis dėl to, ką mes padarėme kovoje su spekulacijomis maisto produktais, tačiau kol kas dar yra e, tam tikrų spragų, todėl reiks padirbėti dėl šiuo klausimu, kalbant apie sparčiąją priekybą. E, remiu visas nuostatas susijusias su su šia prekyba, mano frakcija tą labai e, palaiko, tai taip pat nėra savaime suprantamas dalykas, tai būna ne visada, manau, tai įrodo, kad mums visiems kartu pavyko pasiekti puikaus rezultato e, dėl e, tų pelno orientuotų konsultacijų. Tai yra dar toksai probleminis klausimas ir mes teiksime pakeitimus rytoj dėl šio klausimo, pažiūrėsime, kas iš to išeis. Dėkoju, toliau EFD frakcijos vardu pasisakys ponas Helmeris. Pone pirmininkė, Junktinėje karalystėje yra 36 procentai ES didmenės finansų rinkos. Ji dominuoja Europos e, nebiržinėje prekyboje ir turi svarbų vaidmenį valiutų rinkoje, tarbankinėje rinkoje. Šie pranešimai užsipu, užpuola būtent šią poziciją. Toks detalus reglamentavimas E, tik tai tą rinką padarys nepatrauklę. Europos reguliuotojai, kurie tai kontroliuoja, puikiai tai žino ir todėl jie tai ir daro. Ir e, prekybos sukoncentravimas į biržas reiškia, kad ES didina savo, kontra, e, didina savo kontrolę. Čia sakoma, kad norima už e, kamšyti spragas, tačiau realus pasaulis yra priešingas. Iš tikrųjų, prekybininkai turės lenktyniauti su reguliuotojais. Kaip vanduo bėgantis nuo kalno, prekyba perina ten, kur ji yra laisviausia. Ir ES e, toks noras viską reguliuoti tiesiog e, e, lems euro nuosmukį. Tai yra papildomi vienis į Londono sičio dominavimo karstą. E, čia yra bandymai iškelti tiesiog Berlyną, kad, kuris, kuriam nepatinka sičio dominavimas. Ačiū. Toliau neprisijungusių vardu ponas Hanasas Peteris Martinas. Roger, Roger, Roger, das meine ich bitte. Roger, Roger, Roger, tai reiškia, kad reikia baigti. Mes ką tik išgirdome, ką sako ne Zaratustra, bet ką, ką sako Londono Citys MIFID yra abstrakti savoka, kai kas e, iš mūsų tikriausiai dar prisimena, kaip ją galima konkretizuoti. Galbūt atsimenate, kaip čia pasirodė komisaras Makryvi ir kaip jisai e, E, kaip jis aiškino, ką viską galima pasiekti tuo MIFID 1 reglamentu. Dabar mes girdime, ką sako komisaras Barnie, jisai jau nebekalba apie tokias galimybės, nes pamatėme, kas įvyko, prarasti 2 ar 3 milijardai e, e, dėl to, kad e, nebuvo pakankamo reglamentavimo. MIFID 2 yra e, tikrai žingsnis į priekį, tačiau e, to negaliu ginčyti, tačiau liko tam tikrų spragų ir būtent nebiržinės prekybos rytyje dar yra palikta daug įvairių galimybių e, yra galimybių išvengti tam tikrų taisyklių ir nuostatų. Todėl reikia užtikrinti, kad kiekvienas rinkos veikėjas, kiekvienas, kiekviena finansų įstaiga būtų atitinkamai e, kontroliuojama. Kol kas mums to nepavyko pasiekti. E, man neaišku, kodėl socialdemokratai pritarė e, tokiam, to, tokiam pasiūlymui, kokie interesai čia už to slypi. Pagrindinė problema išlieka būtent ta paskatinamoji sistema. Jeigu už kažkokią neteisingą veiklą, gauni kažkokias pajamas, esi apdovanojamas, tai tuomet gausime tokią situaciją, kokioje dabar ir esame. Labai ačiū. Toliau dvi minutės poniai Galpelts. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti poną Ferberį, parengus abu šios pranešimus nes nuveiktas didžiulis darbas. Krizės akivaizdoje aišku, koks, kokie, kokios, kokia sudėtinga yra finansinė veikla ir neskaidri. E, nau, prekybos ir naujų produktų pokyčiai, e, pavyzdžiui, pačiosios prekybos atsiradimas, e, algoritminė prekyba pakeitė finansinių paslaugų rinkas. Mes teisės aktų kuriai turime į tai reaguoti piliečių ir profesionalų labai. Todėl aš džiaugiuosi šio pasiūlymu, kuris sustiprins, suderins investicinių paslaugų teikėjų veiklą ir rinkos priežiūros institucijų kompetencijas, ypač pabrėžiant e, tarp valstybinį bendradarbiavimą. Labai svarbu, kad institucijos galėtų e, užkirsti kelią netrokštamam poveikiu rinkoms ar įvairioms grėsmėms. Todėl aš e, esu už tai, kad esma vaidmuo būtų sustiprintas pagal šios dokumentus. Turime turėti galvoje, kad sparčioji priekyba gali kelti e, likvidumo ir finansų rinkos veiksmingumo pavojų, ypač tai teisinga krizės situacijoje. Todėl Reikia užtikrinti tam tikras organizacinės garantijas prekybos sistemoms. Ta prasme, kiek e, VMI sunkiai gali gauti finansavimo e, šiuo metu, e, esant šokui rinkoje, joms būtų dar sunkiau. Todėl pirkybos sistemos turėtų lengviau leisti MVI gauti finansavimą. Aš pritariu ponui Barnie, kad finansų rinkos turi padėti ekonomikai, o net virkščiai. Taigi dar kartą noriu pasakyti, kad aš esu už šios pranešimus. Ačiū. Toliau pusantros minutės ponai Berės. Merci, monsieur le président. Pone pirmininkė, pone komisarė, Europos parlamentas patvirtinimas pono Ferber pranešimą Atkreipė dėmesį į vieną svarbę pamoką, kurią pasimokėme tai iš MIFID e, pirmosios versijos. Matome, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad prekyba akcinėmis tikrai vyktų griežtai reglamentuotoje aplinkoje. Sparčioji prekyba uh, taip pat ir, yra dabar reglamentuojama ir užkirtas, bus užkirtas kelias piknaudžiavimus šią sistemą, kartu padedant išnaudoti šio, šios prekybos privalumus. Ir mes taip pat manome, jog galima bus atbaidyti investuotojus nuo šios prekybos ir užtikrinti, jog būtų tik, iš tikrųjų galvojama apie ilgalaikės investicijas ir apie realią naudą ekonomikai. Europos parlamentas e, taip pat nori, kad būtų pažabota priekyba e, žalivomis ir e, pagrindinėmis žalivinėmis prekiamis, nes mes matome, kad šioje priekyboje dalyvauja įvairūs subjektai, kurie turi įvairių tikslų. Ir tikimėsi, kad ateityje situacija bus aiškesnė, ypač maisto produktų rinkoje. Šiandien Tvirtinami e, pasiūlymai yra žingsnis, žingsnis teisinga linkme, nustatomi yra aiškus limitai, kurių privalės laikytis prekybininkai. Šis pranešimas taip pat leis mums e, pasirūpinti ir savo e, darbo tarkė. Esma dabar galės įsikišti tam, kad užkirstų kelią toksiškiems vertybinėms popriams ar tiksliau e, toksiškiems produktams. Ir tai yra labai gerai. Dar vienas dalykas e, - skirtumas tarp e, finansinių priemonių rinkų direktyvos pirmosios versijos ir šios versijos. Kai rengėme pirmąją direktyvą, tuomet mes daugiausia prisidėjome prie patarimų, kurie yra teikiami investuotojams, ypač mažiems investuotojams, nes tai, šie patarimai yra labai svarbus. Ir šiandien vis dar kalbame apie tai, kaip teikiami yra šie patarimai ir mes norime, kad viskas būtų daroma aiškiau, kad kiekvienas uh, turėtų teisę gauti patikimą ir sąžiningą patarimą. Ir kad šie patarimai būtų teikiami skaidriai, taip kad investuotojai galėtų tinkamai pasirinkti, kur ir ką ir kaip investuoti savo pinigus. E, uh, like floor, uh, o dabar žodį norėčiau suteikti poniai Sharon Bowes, kuri kalbės liberalų demokratų frakcijos vardu. Dėkoju. Kai turime rinktis tarp saugesnio ar maždaug patikimo kelio, turime pasirinkti saugesnį kelią. Spekulacija maisto produktais yra dalykas, kuris, yra, apie, kuris plačiai yra nušviečiamas žiniasklaidoje. Sakoma, kad viskas yra organizuota per neik lankščiai. Aš manau, kad toks lankstumas gal yra reikalingas, išskyrus išskirtinės situacijas, tuomet, kai reikia ką nors saug, apsaugoti ar išgelbėti. Vieną dieną Aš galiu Jums dar kartą priminti, kad mes galime keisime realių operacijų ats, atvaizdavimo grafiką. Tos grafikas bus reikalingas tam, kad mes realiai suvoktume, kas vyksta, kokios spekulacijos vyksta, ypač maisto produktų sektoriuje tai būtų naudinga. Ir aš galiu ap, tik apgailėstauti, kad šiame pranešime nepakankamai apie tai kalbama. Daug buvo padirbėta ties vartotojų apsauga, siekiant sumažinti uh, paskaitas tiems, kas teikia investuotojams patarimus. Mūsų piliečiai turėtų būti tikri, jog patariančioji įstaiga rūpinasi piliečių interesais, o ne savais interesais. Tačiau aš manau, kad dar reikės žings, e, žengti kelis svarbius žingsnius šiuo keliu. Um, Labai ačiū. Toliau ponas e, Sosa Wagner, neprisijungusiu vardu. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu pasveikinti pranešėją ir kitus kolegas, kurie labai efektingai, efektyviai dirbo rengdami šios pranešimus. Finansų krizė, kur sukūrė vis sudėtingesnę vertybinių popierių prekybos sistemas panaudojant išvesnės finansinės priemonės ir prekiaujant e, jomis e, netradicinėse prekybos vietose. Labai svarbu garantuoti skaidrę rinką. Turime užtikrinti, kad kainos formuotų, būtų formuojamas tinkamai, kad patys produktai turėtų realų turinį. Tačiau taip pat svarbu, kad investuotojai suprastų informaciją apie produktus, kad jie galėtų e, būti informuoti prisimdami riziką. Skaidrumas yra gyvybiškai skaidrumus. E, svarbus dėl e, sudėtingų priemonių, reikia, kad piliečiai suprastų tai, ką jie daro. Ačiū dabar ponas Balts, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Markusui Ferberiui už jo puikų darbą. Man atrodo, kad šis darbas tikrai nebuvo toksai paprastas, bet rezultatas jo yra tikrai puikus. E, man atrodo, kad finansų e, reglam, e, direktyva yra labai svarbus teisės aktas ir todėl aš džiaugiuosi, kad parlamentas išsako tokią aiškę poziciją dėl finansinių priemonių rinkos direktyv, direktyvos e, pakeitimo. Man atrodo, kad mes turime e, siekti to, kad būtų kiek įmanoma mažiau sisteminės rizikos rinkos ir kad kiek įmanoma geriau būtų apsaugoti investuotojai. E, tokiu būdu rinkos taps e, saugesnės. Taip pat norėčiau pakalbėti pakalbėti apie konsultacijas dėl investicijų. Ekon komitetas labai aiškiai išsakė savo poziciją, e, konsultacijos orientuotos į tam tikrą honorarą, į tam tikrą atlygį, į pelną, e, nėra tinkamas modelis. Jis kaip ir visi modeliai turi savo privalumų ir savo trūkumų. Todėl e, norėčiau kreipti į kreiptis į ekon komitetą, kuris visuomet pasisako apie skaidrumą ir sažiningumą, bet neuždraudžia, ne, nesiekia uždrausti tokio, tokios konsultacinės veiklos, kuomet konsultantas e, už e, atitinkamų prekių pardavimą gauna e, atitinkamą honorarą. Galbūt e, šias diskusijas reiktų pakreipti kitą rink, rink, linkme koks yra finansinis švietimas ES. Galbūt būtų galima mokyklose dėstyti finansų pradmenis ir tokiu būdu vartotojai būtų gudresni. Dėkoju. Toliau ponė Mekarsi. Well, uh... Ačiū. Aš noriu padėkoti ponui Ferberiui ir šešėliams pranešėjams už gerai uh, pagerinus uh, šią direktyvą. Tačiau aš norėčiau pakalbėti apie du nelabai svarbus, bet e, reikšmingus dalykus, kurių reikalauja e, ES piliečiai. Kompromisai pateikti dėl investuotojų apsaugos ir e, perteklinės spekuliacijų žaliavų rinkose. Žinoma, vartotojai yra aukos dėl to, kad gauna netinkamus patarimus, nes komisinių sistema netinkamai veikia, kadangi teikiami tuomet E, patarimai, kurie nenaudingi vartotojams. Vokiečių tyrimai rodo, kad e, atskleidimas, skaidrumas neveikia. Ir e, draudimas būtų vienintelis būdas šį interesų konfliktą išspręsti. Daugelis valstybių narių tai pripažįsta, jie pradeda tai daryti, Suomija, Niderlandai, daro, draudžia jau tokios komisinius mokėti. O Junktinės karalystės parlamentas taip pat ketina tai e, padaryti. Aš pritariu uh, tokiam draudimui. Dėl pernelyg didelių spekulacijų žaliavomis reikia užbaigti tas spragas, kur dėl tos praktikos uh, vyroja badas, uh, E, vakarų Afrikoje, kuomet mokama didžiulės sumos vienam prekybininkui, kuris spekuliuoja maisto produktais. Tai yra nemoralu ir turime balsuoti už žaliųjų pakeitimą, kurį aš taip pat pasirašiau. Ačiū. Toliau pusantros minutės Silvi Gular. Merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Aš norėčiau labai greitai pasakyti štai, ką aš susitikinusi, kad Europos parlamentas dirba su Europos komisija ir tikiuosi, kad ir taryba nepanka, netrukus parems mūsų pastangas. Šis darbas buvo gan sudėtingas ir dėkuoju pranešėjų šešėlėms pranešėjams. Tai yra tema, ku, apie kurią labai paprasta demagogiškai kalbėti. Labai lengva yra kalbėti apie tai, jog reikia geriau reglamentuoti finansų rinkas. Tačiau žmonėms atrodo, kad mes nepakankamai suprantame iš tikrųjų, ką reikia daryti. Juk neturime burtų laizdelės, kuri galėtų mums viską įspręsti. Aš manau, kad mes sugebėjome surasti patinkamą pusiausvyrą dėl geresnio organizavimo, dėl skaidrumo. Aš manau, kad labai svarbu yra taip pat apsaugoti vartotojų teisės ir šioje srityje dar galima būtų kai ką patoblinti, bet džiaugiuosi, kad yra pasiektas sutarimas. So E, kurio dėka vartotojai bus geriau apsaugoti. Taip pat reikia geriau apsaugoti mažų vidutinių įmonių galimybės gauti finansavimą. Štai taip labai trumpai apie šią labai, šią labai sudėtingą e, temą ir aš tikiuosi, kad mes sutelkę jėgas galėsime žengti į priekį dar sparčiau ir dėkoju taip pat visiems už bendradarbiavimą. Džiaugiuosi, kad mes puikiai dirbome e, tam, kad šioje srityje veiktų dar šioje srityje mums būtų steigti dar platesni įgaliojimai. E, Tomas man, e, ponė komisarė Barnie, e, ši direktyva iš tiesų siekia daugiau finansų rinkų veiksmingumo. Jeigu visi finansų rinkos veikiai laikysis žaidimo taisyklių, tuomet bus užtikrintas saugumas. Todėl mano e, kolegos Markuso Ferberio puikus e, pranešimas visai teisėtais reikalauja geresnio, geresnės investuotojų e, apsaugos. Dažnai susidurime su tokiais atvejais, kuomet klientai pateikus jiems neteisingą informaciją praranda daug pinigų. Produktai, kuriais yra spekuliuojama, kurių yra didelis spekulacijos potencialas, jos būtų, turėtų būti galima atpažinti iš anksto. Todėl tokie sandoriai, kai jie vyksta labai labai sparčiai e, ir kai ne, ne įvyksta kažkokios realios naudos po tų sandorių, tokius sandorius reiktų e, iš, jau iš anksto uždrausti, nes jie. E, mes turėtume siekti, kad arba kad tokie sandoriai būtų kiek įmanoma labiau at, apribojami, nes jeigu yra nustatoma, kad prekiautojai atitinkamais finansiniais produktais e, pasiekia labai didelės naudos, e, tai tuomet juos, e, jie turėtų už atitinkamas rizikas mokėti savo sąskaita. Mes taip pat turime e, bandyti suvaldyti dabar nevaldomą spekulaciją žaliavomis, e, nes tai yra susiję su mūsų pramonėms aprūpinimu e, žaliavomis. Tačiau iš tiesų mums nereikia lažybų, kurios žaliavos ir maisto produktų kainas ženkliai kelia. Dėkoju dabar žodis suteikiamas ponui Kutaš. Vieną minutę dėkoju, ponė pirmininkė. 2009 metais aukšto lygio e, grupė e, kuriai vadovavo Žakas Delozie, pabrėžė, kad reiktų geriau, griežčiau kontroliuoti finansų rinkas. Dabartinis mūsų pranešimas ir teisės aktas dėl finansų priemonių rinkų priežiūros yra žingsnis į priekį. Ir e, čia mes kalbame tiek ir apie finansų rinkų geresnį reguliavimą ir e, spekulacijos žemės ūkio produktais e, uždraudimą. Matėme, kad šią vasarą maisto produktų kainos iškilo 10 procentų ir tai susiję vien tik tai su spekulacijomis poveikis. Junktinės tautos reikalauja, kad pasaulyje būtų uždrausta spekulacija maisto produktais. E, nes e, spekulacija e, nepagristai kelia kainas ir būtent šiemet šis procesas labai pagreitėjo, paaštrėjo. Sparčioji prekyba yra e, finansinių rinkų dalis, bet tokia prekyba kaip tik labai kenkia ūkiui ir ekonomikai. Todėl noriu pabrėžti, kad aš palaikau šį pranešimą, nes juo bus skatinamas rinkų skaidrumas ir efektyvumas. Dėkoju ponas Langenas, dėkoju ponė pirmininkė E, retai, kada turiu galimybę e, taip pagristai girti kolegą e, Ferberį plenarinėje sesijoje. Jis iš tiesų šį kartą puikiai padirbėjo ir tas kompromisas, kurio jam pavyko pasiekti, jis buvo priimtas vienbalsiai ir tai beje yra daugelio dėrybų, ilgų dėrybų rezultatas. Tikrai norėčiau kolegą už tai pagirti, tačiau norėčiau pa, pa, paliesti keletą klausimų. Visų pirma, tai e, e, reiktų, reiktų sprendžiant atitinkamas problemas žiūrėti, kad nepasiektumėme e, priešingo rezultato. Mes e, negalime padaryti. E, Jeigu bus nustatytos atitinkamos ribos, tai nebūtinai e, tai padės išvengti bado. E, dėl į pelną ar į, į atitinkamus honorarus orientuotos konsultacijų, konsultacijų, galėčiau pasakyti, kad man būtų mėliau, kad šiame kompromise valstybėms narėms būtų palikta veiksmų laisvė, nes valstybėse narėse yra skirtingos sistemos ir e, e tiesiog parašyti, kad reiktų iš esmės už, uždrausti atlygį už konsultacijas, mano manimu, tai yra Tai tokiu, tokia nuostata mes nueiname per toli. Toliau sparčioji prekyba. E, šiandien jau dažnai buvo minima e, ši prekyba ir E, iš tiesų, rinkoje atsiras daug e, tokių, kurie pasisakys prieš mūsų nuostatas, e, tačiau manau, kad ta sparčioji prekyba yra reikalinga ir ją reikia reglamentuoti, nes ateityje per kompiuterinės sistemas bus galima atlikti žymiai daugiau manipulacijų negu iki šiol. Taigi manau, kad e, toliau turime tęsti darbą šioje srityje ir e, artimiausiose dėrybose, tikiuosi, mūsų pranešėjų pavyks pasiekti griežtesnių nuostatų šioje srityje srityje. Dėkoju, sako pirmininkas, dabar dviems minutėms žodis ne. Yra užduodamas klausimas jums, ponė Langenai. Pone Langenai, ar atsakysite į klausimą? Gerai, prašau. Pone Langenai, ar žinote, kad kompromisas toks, koks jis yra dabar, e, dėje nieko E, nekeičia būtent toje konsultacijų žatlikis rytyje. Skaidrumo reikalavimai išlieka tokie patys kaip ir ankstesnėme teisės akte ir čia yra kalbama tik tai apie nepriklausomus finansų konsultantus, o tokių e, Vokietijoje beveik nėra. Čia tik tai draudžiama konsultuoti už atlikį. Tik šioje srityje, o kitose visose srityse toliau yra nedraudžiama konsultuoti už atlygį. Ir iš tiesų e, jūs neteisėtai teisingai kritikuojate poną Ferberį būtent dėl šio klausimo. E, ponas Langenas sako, aš nekritikavau pono Ferberio, tai yra kompromisinis pakeitimas, e, ties kurio matyt nedirbo žalieji, nes jūs e, pasisakote už maksimalius reikalavimus. Galbūt buvo galima parašyti, buvo galima parašyti kad valstybės narės turėtų pasirūpinti tuo, kad būtų galima uždrausti konsultacijas už atlygį. Aš būčiau tai palikus valstybių valstybių narių konsult, e, kompetencijai, o ne taip, kaip yra dabartinėme teisės akte, kai parašyta, kad e, valstybės narės pasirūpina tuo, kad būtų uždrausta. Aš nežinau, kodėl žalieji to nepalaiko. Aš nekritikuoju pono Ferberio, aš kritikuoju žaliosius, kurie nori daugiau negu yra įmanoma realiai. Dėkoju. Na ir paskutinis kalbėtojas, ponas Winkleris, e, žodis tikimas dviem minutėm. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, mes žinome, kad e, akcijos per milisekundės pakeičia savo vertę ir dažnai milijardai eurų yra prarandami. Tai nėra kažkokia mokslinė fantastika, tai yra mūsų šiandieninė realybė. E, šiandien yra prekiaujama tokiu greičiu, taip sparčiai, kad e, sukūriama didžiulė žala ekonomikai. Ir jeigu mes galime ką nors pakeisti, tai turėtume bent jau pabandyti tą padaryti, nes dauguma piliečių mūsų klausia, e, ar yra kokia nors ekonominė nauda iš to spekulacijos, Europos. Ar galima ką nors padaryti, kad būtų užkirsta, užkirstas tam keliui, e, tokiam keliui, tokiai, tokiai priekybai. Ir todėl manau, kad šitas sprendimas, kurį surado ekon komitetas, yra e, kol kas geras sprendimas ir labai svarbu kalbėti apie naujas sistemas, kaip e, pavyzdžiui iš anksnio perspėjimo sistemą ir apie galimybę nutraukti priekybą. Tam tikrais atvejais iš tiesų tokiu būdu mes sumažinsime riziką valstybių narių ekonomikoms. E, šioje direktyvoje mes taip pat turime kalbėti ne, apie sparčią, e, ne tik apie sparčią priekybą, bet ir stengtis greičiau apsaugoti smulkiuosius investuotojus. E, ir e, stengtis uždrausti tokias konsultacijas, kurios e, konsultantui yra e, parankesnės negu klientui. Reikia siekti, kad klientai būtų informuojami skaidriai ir būtų suteikiama jiems visa informacija apie atitinkamą žalą, apie susidarančius kaštus ir, ir taip toliau. Jiems turi būti pateikta visa išsami informacija apie visus finansinius apie visas finansinės priemonės. Taigi konsultacijos turi būti tokios, kad pasitarnautų e, klientų interesams. Ir jeigu valstybės narės, e, jeigu e, bus, šitas klausimas, šitą klausimą galima būtų palikti valstybėms narėms, jos pačios turėtų spręsti, ar galima uždrausti konsultacijas už atlikį. Kad... Labai ačiū. Toliau spontaniškai pasisakymai. Du parlamento nariai paprašė žodžio. Pana Elena Basesko. Pone pirmininkė, ekonominė ir finansų krizė pademonstravo silpnasias finansų rinkos vietas. Reikia konsoliduoti reguliavimo aplinką norėčiau pabrėžti, kad reikalinga pasaulinė sistema, kad būtų galima garantuoti didesnę rinkos veiklos kokybę. Paslaugų ir priemonių amplitudė e, smarkiai yra išsiplėtusi, vis daugiau investuotojų įsitraukia į, tokias, į tokių rinkų veiklą ir Būtent tokiu būdu būtų galima užtikrinti, kad finansų sistema e, liktų veiksminga. Sandoriai turi vykti reguliuojamose rinkose ir turi būti e, visiškai skaidrus. Čia reikėtų tuos reikalavimus taikinti visiems sandoriams. Labai ačiū, sako pirmininkas. Toliau ponė Zuber. Continuo a falar enfaticamente. Pone pirmininkė, Europos institucijos ir toliau reikalauja, kad būtų geriau parinktas finansų prinkų reglamentas, kad būtų apsaugoti pagrindiniai pro produktai. Tačiau panašu, kad ši rinka yra, vis dar yra labai fragmentuota. Ar tai atitinka jūsų uh, užsibrieštus tikslus? Gal reikėtų apskritai pradėti kalbėti apie tai, jog nebereikia išvestinių uh, prekyb, uh, vertybinių popierių. Mes negalime tiesiog iš dalies tvarkyti sistemos, kadangi tam, kad ši sistema iš tikrųjų būtų socialinė ir ekonominė prasme sąžininga ir teisinga, reikia užkirsti kelią visoms spekulacijoms. Taigi negalima nekalbėti apie pagrindinį esminį dalyką. Reikia kovoti su mokesčio rojais, reikia kovoti ir su išvestiniais vertybiniais popieriais nes mes manome, kad jeigu tai nebus sutvarkyta, tai sutrukdys visai mūsų sistemai tinkamai funkcionuoti. Merci, Panas Barnie, ačiū ponė pirmininkė, aš norėčiau iš karto pasakyti, ką tik pasakė ponė Zuber. Reikia kalbėti objektyviai, nešališkai. Mūsų atsakas nėra dalinis atsakas. Europos komisija, Europos parlamentas ir taryba, ponio Zuber, kiekvieną sektorių, kiekvieną produktą ir kiekvieną finansų rinkų veikėją vertina atskirai. Ir mes jau daugiau nei dviejų metai dirbame e, glaudžiai bendradarbiaudami su jumis ir objektyviai aš jums galiu pasakyti, kad mes parengėme 28 e, reglamentavimo tikslus ir jei jūs pabandytumėt paaiškinti e, savo piliečiams, kaip mes rūpinamės jų interesais, galite pateikti šios skaičius ir ne, ne tik komisija, kaip ir Europos parlamentas, jūs deputatai taip pat dirbate ir jūs galite didžiuoti savo darbo rezultatais. Europos parlamentarai puikiai padirbėjo tam, kad mes pasimokytume iš e, įvykusios krizės. Štai ko tikisi mūsų piliečiai. Piliečiai nori, kad mes reglamentuotume finansų rinkas, ponė Guliar, mums reikia iš tikrųjų finansų rinkų tam, kad jos tarnautų e, real, realiai ekonomikai. Aš tai sakau dėl, dėl to, kad pono Ferber pranešimas nėra tiesiog kažkokia smulkmena, kaip jūs pasakėt. Pone Kramer, pone Galbers, pone Gular, Jūs kalbėjote apie realią ekonomiką ir mūsų pasiūlymai, kuriuos aš jums pateikiau, ir yra skirti realiai ekonomikai, tai yra skirti realioms įmonėms ir mes norime, kad, kad finansų rinkos veiktų skaidriai ir veiksmingai, prisidedami prie mūsų bendro ūkio nes reikia pasitikėjimo, reikia didesnės apsaugos, reikia investuotojų ir vartotojų apsaugos, reikia skaidrumo. Ir mes taip pat už apsibrėžime, pažymėjome konkrečias priemonės, kurios e, sprendžia konkrečias problemas finansų rinkose. Jums yra žinoma, kad e, Europoje 75 procentus mūsų ūkio finansuoja bankai, o likusią dalį mes randame finansų rinkose. Tai yra visiškai kitokia situacija nei JAV. 25 procentai tai vis dar yra nedidelis skaičius. Ir mes uh, Ir toliau e, skatinsime mažas ir vidutinės įmonės įsilieti į finansų rinkas. Ieškosime kalibruoto požiūrio, ypač e, tai yra, būtų svarbu pramonės sektoriai, panas e, Werner Langen apie tai kalbėjo. Otmanas Karas taip pat apie tai kalbėjo, kai kalbėjome apie bankų reglamentą. Taip pat buvo paminėta, kad šiame tekste yra peržiūros straipsnis. Tai yra labai svarbu pam, nepamiršti, jog beveik visuose jums pateikiamuose tekstuose yra, yra ir peržiūros straipsnis. Pane Galpeš, pane Zaklero, pane Vasesku, ką tik pasakė. Mes norime, kad finansų rinkos būtų labai veiksmingos, kad jų. Jų Šiandien finansų e, rinkų veikėjai dažnai naudojasi labai e, šiuolaikiškomis technologijomis ir dažnai išnaudoja paliktas reglamentavimo spragas ir labai dažnai veikia labai labai greitai. Ir štai kodėl mums reikės e, sugrįžti prie šio dokumento tam, kad galėtume jį patobulinti. O dabar norėčiau dar pasakyti kai ką apie klausimą, kuris mano galva yra labai svarbus. Jums yra žinoma, kad aš savo šalyje esu ėjęs e, ir žemės ūkio ministro pareigas. Ir todėl žemės ūkio produktų e, rinkos, mano galva, yra labai svarbios. Matome, kad spekuliacijos šiuose rinkose sparčiai didėja. labai padidėjo e, šių rinkų nepastovumas, nestabilumas. Ir e, spekulacijose matome labai daug ponio Olio Šmit, ponios Gobelis, ponios Langen, ponio Berės, ponios Tomas Man ir ponios Kutas. Jums galiu pasakyti, kad aš remiu pasiūlymus, kuriuos išdėstė jūsų pranešėjas. Ir šie pasiūlymai yra susiję su tuo, kad būtų sustiprintas šis e, pasiūlymas. Mes dirbame sąžiningai, dirbame savo norų, paprastai dirbame ambicingai. Man kai kas teigia, jog aš kartais elgiuosi gal pernelik ambicingai, tai teigia kai kurie lobistai, bet aš noriu Jums pasakyti, kad e, visą laimę, kad Europos parlamentas paprastai patobulina mūsų rengiamus e, tekstus. Ir todėl yra e, pozicijų limito klausimas, tai iš tikrųjų yra tas klausimas, kurį gal ir galima būtų tobulinti. Aš kol kas neišgirdau pasiūlymų e, uždrausti e, sparčiąją priekybą, ponio Gobės. Taip, iš tikrųjų, galima būtų gal kalbėti apie konkrečias kainų nustatymo, konkrečius kainų nustatymo mechanizmus. Bet aš manau, kad šią priekybą galima būtų tinkamai reglamentuoti, nustatyti aiškės žaidimo taisyklės. 2012 metais po e, įvykusios krizės e, JAV šis klausimas tapo ypač aktuolus ir jau praėdėjo metą, o mes vis apie tai kalbame. Ir peržiūros straipsnis taip pat šio, e, šio klausimo šiame kontekste bus naudingas, ponia Sharon Bowles jums yra žinoma kaip labai griežtas e, e, pozicijų limito e, ribų nustatymo reglamentavimas gali paveikti situaciją. Ir ponios ponai, aš noriu Jums pranešti, kad Tarptautinės finansijų rinkų reguliuotojų komitetas taip pat apie tai kalbėjo savo parengtoje ataskaitoje. Pone pirmininkė, Jums leidus Aš norėčiau sureaguoti dar tai, ką sakė ponas Balsolė, Šmit, ponas Wagner, ponas Winburn ir kiti. Mes ieškojame gero, geros pusiausviros. Reikia uh, reglamentuoti retrosesijas ir mes esame numatę uždrausti retrosesijas tam tikrais atvejais tais atvejais, kai yra tvarkomi investicinių įmonių pavedimai. Ir, kai... ir taip pat, kai yra valdomi akcijų portfeliai. Taigi, ponios ir ponai, Aš suprantu, kad šis draudimas gali turėti rimtų padarinių rinkoje ir todėl komisija nori palikti galimybę kuriomis, e, gali, galimybė, galimybės, kuriomis galėtų naudotis e, e, investuotojai. Prips tekste mes supaprastinome ir sustiprinome nuostatas dėl, dėl informacijos, kurią investuotojai turi teisę gauti. Pone Helmeri, jūs pabrėžite, jog Londono sitis yra labai svarbus Aš manau, kad tai, kad mes e, turime Europoje tokį svarbų prekybos centrą, yra labai svarbu ir svarbu ne vien Jūtiniai karalystėje, bet ir visai Europoje. Ir nelabai suprantu, kodėl didesnis skaidrumas ir sveikesnių, geriau funkcionuojančių rinkų sukūrimas sutrukdys Londono sičiui tinkamai veikti. Šito tikrai nesuprantu. Man visuomet atrodė, jog sičio atstovai ir uh, Junktinės karalystės išdo finansų ministerijos atstovai visuomet rėmė mūsų pastangas, kurių ėmėmės fin, reguliuodami finansų rinkas ir siekdami padaryti šias, šias rinkas skaidresnės. Pone Helmeri, jūs be abejo galite man, man paprieštarauti. Jūs minėjote liberalizmą. Adamas Smithas sakė, jog nėra rinkų, bet taisyklių Nėra rinkų be taisyklių ir nėra, negali būti rinkų be sąžiningų rinkos veikėjų. Ir štai kodėl mes norime, štai tokį principą norime įtvirtinti, nes tai rodys, jog pasimokime iš krizės. Ponas Martinas kalbėjo apie tai, kad reikia pasimokyti iš šios krizės Taip pat reikia atsižvelgti tai, jog mūsų piliečiai nebenori mokėti už mūsų klaidas ir, ir jų atitaisimą. Pone Guliar, mums reikia saugių, skaidrių rinkų. Pone Ferberi, mes dar pažiūrėsime, ar iš tikrųjų mes uh, sutvarkėme visas detalės taip, kad, kad neliktų jokių spragų, reglamentavimas spragų, bet taip pat reikėtų pagalvoti ir apie tai, kaip galima bus naudotis šiai, e, šiais dokumentais. Ir aš noriu padėkoti poniai Makarti už jos darbą, kai mes kalbėjome apie kitą direktyvą, kuri taip pat įeina uh, į šį dokumentų paketą, kuriuo yra nustatomos baudžiamosios sankcijos už piknaudžiavimą rinką. Taigi, mes dirbame realios, tikros ekonomikos labui. Ir visose tekstuose, kuriuos mes kartu rengėme, MIFIDO direktyva, kapitalo reikalavimų direktyva, Solvito ir pensijų dokumentai, rengdami visus šios dokumentus galvojame apie realio ekonomiką. Ir e, mes jau pradėjome diskusijas dėl žaliosios knygos. Mes nenorime e, bausti už ilgalaikės investicijas. Nenorime, kad, kad investicinė aplinka būtų joms nepalanki, kaip tik atvirkščiai. Pone Bals, finansinis švietimas - tai yra labai labai svarbus klausimas. Ir mes e, juo dirbame. Tai tiek ir baigdamas norėčiau dar kartą visiems padėkoti, padėkoti jūsų pranešėjui Markur, Markus Ferberiui. Jūs puikiai dirbote, iš tikrųjų šis dokumentas yra labai svarbus. Lab... Ir mes jau išėjome į finišų tiesėje. Ir dėkoju Jums už Jūsų darbą. Dėkoju komisijos nariui. Dabar žodis teikiamas e, ponui Markusui Ferberiui. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, kalbėsiu trumpai. Visų pirma, džiaugiuosi, kad e, šį dokumentą palaiko visi nuo E, pačios dešinės iki pačios kairės. Nežinau, ar tai yra geras dalykas, bet galbūt tai rodo, kad mums pavyko rasti gerą kompromisą. Mes kalbame apie finansinių priemonių rinkų reglamentavimą. Mes kalbame apie tai, kokiuose rinkose bus galima prekiauti finansiniais produktais. Prekyba finansiniais produktais visuomet yra susijusi su rizika. E, nėra finansinių rinkų be rizikos. Jeigu e, tiesiog bandysime užkirsti kelią bet kokiai įmanomai rizikai, tai tuomet rinkos negalės veikti. Ir toks nebuvo mūsų tikslas. Mūsų tikslas buvo pasirūpinti, kad e, bet kokia prekyba finansiniais produktais, finansinėmis priemonėmis vyktų pagal tam tikras taisyklės. Ir taip pat, kad tos e, finansinių priemonių rinkos sukurtų daugiau pridėtinės vertės ekonomikai, o ne tik pačios savo kurtųsi naudą ir e, mes matome, kad nuo to laiko, kai finansinių priemonių rinkos tapo savarankiškos, jos nebesukuria jokios vertės ir jokios naudos realiai ekonomikai. Taigi, manau, kad mums pavyko pasiekti puikaus rezultato. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie man padėjo artimiausių metų. Mes dar dėrėsime su taryba ir bandysime siekti rezultato. Tikiuosi, kad ta gera dvasia, kuri lydėjo mūsų darbą per pastarosius mėnesius, netgi beveik per metus, kad mes pratesime savo darbą šią dvasę. Dėkoju. Dėkoju, ponė Ferber. Tokiu būdu baigiame diskusijas e, dėl šio klausimo. Balsuosime rytoj 11.30. Toliau kitas mūsų darbo atvarkės punktas yra.